Ponas Rapkai, be kita ko nori tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šią temą tarti keletą žodžių. Norėčiau pabrėžti, kad ponas Sair parengė gerą pranešimo projektą ir puikiai bendratarbiavo su kolegomis. Tačiau tema sudėtinga, dirbome taupydami laiką Tad reikėtų, manyčiau, užkelt klausimą dėl paties darbo metodo. Pritariu kompromisiniams pakeitimams, tačiau kai bus jau parengti vertimai plenariniam posėdžiui, siūlyčiau viską peržiūrėti. Priimu pono Sairio pasiūlymą ir atsijimu du pakeitimų siūlymus. Net jeigu po diskusijos su, su ekspertais ir manau, kad esu teisus. Tačiau siekdamas kompromisu jūs atsimenu, pirmininkas, ačiū. Jeigu daugiau pasakančių nėra, perėsim prie balsavimo. Pirmasis. Ponios Stein pakeitimas kas už? Kelkite rankas, kolegos, prieš. Atmesta. Pirmasis kompromisis pakeitimas už. Prieš. Priimta. Tai reiškia, kad kiti pakeitimai yra atmetami. Antrasis kompromisas už, prieš, priimta. NV, A ir B pakeitimai tuo būdu atkrenta. Ekon D pakeitimas kitame puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Baus ir kiti kas už, prieš, atmesta. NBA. Kas už? Prieš. Primta. Šeštasis pakeitimas. Panas Jober. Kas už? Prieš. Atmesta. Rapkai pakeitimas atsimtas. Septintasis peronikas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis atsimtas. Ponas Rapkai atsėmė. Žodinis pranešėjo pakeitimas paskui. Jis yra balsavimo sąraše. Trečiai dalykas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Envy. Trys pakeitimas iš dviejų dalių. Atsiprašau, sako pirmininkas, balsuojame tik dėl antros dalies nes tai yra priedas. Dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ekon šeštasis, kas už, prieš, priimta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Envi penktasis. Ne, nereikia balsuoti, nes jis eina į kitą pakeitimą. Galiausiai trečias kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tryliktasis peronį pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas Veronikas už. Prieš. Dauguma prieš. Tuo būdu atmesta. Penkioliktasis. Ponas Rabai atsijėmė. Ne, regis ne. Neatsimtas. Kas už? Prieš. Atmesta. Šešioliktas ponios Stainkas už. Prieš kvieščiau dar kartą, nes reikia suskaičiuoti, kas už. Vienuolika. Prieš. Kas prieš? Dar kartą. Keturiolika prieš, abu du atmesta. Devintasis ekon pakeitimas už. Nereikia dėl jo balsuoti, sako pirmininkas. Jie apima kitas pakeitimas. Ekon D pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ketvirtasis kompromisas. Ne tą puslapį atsirčiau, sako pirmininkas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš atmestą. Penktasis kompromisas už, prieš. Kas už penktą kompromisą? Prieš. Susilaikėm. Priimta. Šeštasis kompromisas tame vačiam puslapį. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Pakeitimas 28. Baus ir kiti, kas. Turime pakeitimą ir priedą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ekon 11 pakeitimas. Vėlgi matome, kad čia yra dar priedas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 28 pakeitimo antroji dalis. Dėl to turim balsuoti, nes aš buvau užmiršęs jį. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ekon 11. Su priedu. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis už Antroji dalis atkrenta, sako pirmininkas. Tvarkojate, tuomet dėl jos balsuoti nereikia. Dešimtas ir vienuoliktas problema išspręsta. Dvidešimt devintasis ir apkai pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Envi 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. NV 13. Patvirtintas 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ekon ketvirtasis NV2 ir 12. Problema išspręsta. 30 pakeitimas Mairkas už. Prieš. Susilaikė. Aštuntasis kompromisas už. Prieš susilaikė, priimta. Dabar ekon pirmasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Envi 14. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar perinama prie viso projekto, kas už, prieš. Niekas tuo būdu priimta vienbalsiai sveikiname pona Sairį. Dann haben wir als nächstes die Abstimmung. Toliau balsuosime dėl pono Baltasarį pranešimo. Noriu paklausti, ar yra norinčių pasisakyti, jei ne, tuomet iškart balsuojame. Pradėsime nuo 19 pono Mendes pakeitimo, kas už, prieš susilaikė atmestas. 20 ponio Stein už, prieš susilaikė atmestas. 21 pono Menderso už. Atkrenta taip pat, sako pirmininkas. 22 ponios Makartį pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 23. Pono būdų. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 26. Pono Manderso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 25. Ponios Makartė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 24. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 27. Kas už, kas prieš. 27, sako pirmininkas. Taip, iš tikrųjų, tai pono Manderso pakeitimas. 24 pakeitimui pritarėme ir todėl 20, dėl 27 balsuojame. Kas už? Kas prieš? E, atmestas. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmestas. 29 už? Prieš? Atmestas. 30 už? Prieš? Atmestas. 31 už? prieš atmestas. 32 pakeitimas už prieš. Atrodo, kad dauguma už 33. Kas už? Prieš. Atmestas. 34. Už. Prieš. Atmestas. Toliau šeštas kompromisinis. Kas už? Prieš. Priimtas. Tuomet periname iš karto prie trečiojo kompromiso, kuris yra kitame puslapyje. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Toliau 44. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Penktas pakeitimas už, prieš, pritarta. 46 jie atsijėmė, taip pat ir 47 atsijėmė. Taigi, šeštas pakeitimas kas už, prieš, pritarta. 48 kas už, ne, jis atkrenta, sako pirmininkas. Toliau ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. Toliau yra penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir periname prie dešimtojo pakeitimo. Kas už, prieš, atmestas. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktas. Kas už, prieš, atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Taip pat atmestas. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš. Pritarta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš. Atmestas. Antras pakeitimas. Atkrenta, atrodo, taip iš tikrųjų. Toliau, antras kompromisnas. Kas už? Prieš? Pritarta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Ir toliau. E, Periname prie pabaigos. Visi kiti pakeitimai atkrenta ir balsuojame dėl viso pranešimo, kas už, kas prieš. Kas prieš, klausė pirmininkas. Susilaikė. Nėra, taigi pritarėme pranešimui. Sveikiname ponę Pūną Baldasarį. Haben wir die haben wir als nächstes den, meinen Bericht zum Thema. Toliau mano paties pranešimas, sako pirmininkas, dėl kapitalo poreikių. Atsiprašau, pirmininkė, mano frakcija prašo dėl Um, atskir, balsuoti atskiromis dalimis dėl trečio pakeitimo, bet matau, kad čia yra teikiamas pakeitimas žodžiu kompromisas ir todėl tai reiškia, kad mes susitarėme ir nebeprašysime balsuoti dėl atskirų dalių. Gerai, atrodo, kad balsuosime atskiromis dalis, čia dar yra pakeitimas žodžiu. Ten kalbama apie tai, kad bazinius sandorius pakeičia sutartis dėl atlyginimo. Taigi ne, nebėra reikalavimo balsuoti atskirai. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Balsuojame dėl viso pranešimo, dėl visos nuomonės, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinam. Jūs balsavote už? No. Against. Ne, prieš. Gut. Das waren die votes. Dann kommen Taigi, Toliau ponos Svifkos pranešimas. Pone Svifka, prašau pristatyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėjus ir padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Ir man tikrai džiugu, kad trys svarbus dokumentai, be, kad jiems buvo beveik vienbalsiai pritarta balsuojant. Noriu, noriu dabar pristatys savo pranešimą dėl Bruselio vienas dokumento. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, jau daug nuveikta rengiant šią, šį dokumentą. Ir noriu pristatyti savo nuomonę aktualiausiais klausimais, kuriuos reglamentuoja šis mūsų svarstomas dokumentas, kurį dabar peržiūri Europos komisija. Visų pirma, dėl egzekvatūros panaikinimo. Šiuo klausimu išlieku skeptiškos nuomonės, kalbu apie galimybę panaikinti egzekvatūrą. Be abejo, aš palaikau galutinį tikslą, kurį yra išsikėlusi komisija. Tai yra panaikinti tam tikras procedūras, tačiau manau, kad tuo tarpu dabar būtų per anksti žengti šį žingsnį. Norėčiau aptarti kai kuriuos klausimus, kurių pagrindų ateityje būtų galima ieškoti kompromiso. Visų pirma, svarbiausia problema, kurią komisija išvelgia eksekvatūros procedūroje, yra kaštai. Kiek tai kainuoja? Būtent todėl, manau, kad reikia parengti poveikio studijas ir išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų egzekvatūros procedūra kainuoja valstybėse narėse ir kiek laiko ji pareikalauja, kiek užtrunka egzekvatūros procedūra. Kitas dalykas, jeigu nėra uh, teismo sprendimo dėl reikalavimo gyvendinti kokį nors sprendimą, jeigu nėra pagrindo veikti to. to Jeigu nėra galimybės veikti tokiu orderio pagrindu, tuomet reikia įvesti a posteriori stebėsienos sistemą, tačiau tai gali sukelti papildomų komplikacijų, kai skolininkas, pavyzdžiui, e, ginčia e, egzekvatūros procedūrą nes skolininkams turi būti numatyta galimybė apeliuoti, apskūsti sprendimą toje valstybėje, kurioje buvo priimtas sprendimas. Ir turi būti kažkoks pagrindas, kuriuo galima būtų inicijuoti tą apeliacijos procedūrą. Tai ir tai būtų Bruselio 1 sutarties 33-34 straipsniai. Tačiau kol ta specialios pežiūros procedūra nėra atlikta, nieko negalima pakeisti. Ir todėl atrodo, kad reikia numatyti terminus, per kuriuos reikia įvykdyti peržiūrą. Tai yra kažkoks tai laikotarpis turi būti numatytas, kiek laiko ta procedūra gali vykti. Ir galiausiai dėl egzekvatūros atsisakymo. kurios nors uh, valstybės pareigūnai ir anstoliai uh, turi turėti galimybę išsiaiškinti, žinoti, kokiu pagrindu vykdoma ta procedūra ir įsitikinti, kad kalbama apie įsigaliojusi galutinį nekeičiamą nacionalinio teismo sprendimą. Ir todėl aš esu prieš visišką uh, vertimų raštų atsisakymą. Uh, Manau, kita vertus, kad vertimai raštu turėtų apsiriboti tik aktualiausiais klausimais susijusiais su teismo sprendimu. Tai yra e, pristatytų e, kaltinimų, e, kaltinimo pagrindimu Taigi prievalė, ši prievalė turėtų būti išlaikyta, tačiau reikėtų ją standardizuoti ir suvienodinti visose valstybėse narėse. Užbaigdamas e, pasisakymą dėl šio klausimo, dėl ezekvatūros ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės išsakė abejonių dėl egzekvatūros atsisakymo galimybės, tam paaišku, kad, kad tarybos pozicija yra gana mm, konkreti ir todėl siūlyčiau komisijai štai ką. Jo savo pasiūlyme į, apimti, įtraukti tam tikrą nuostatą ir leisti valstybėms narėms, kurios nori atsisakyti egzekvatūros jau nuo rytojus, pavyzdžiui, taip ir padaryti, jei jos nori eiti šiuo keliu. Tačiau sprendimas uh, tokį sprendimą priimtų atskira valstybė narė. Ir manau, kad tai būtų geras sprendimas. Nes visų pirma, tai būtų galima pasižiūrėti, kaip toks pasirinkimas atrodo praktikoje ir tai taip pat mus priartintų na, prie aksekvatūros atsisakymo visose valstybėse narėse, bet šiek tiek vėliau toliau nežiūrint į egzekvatūros atsisakymą ar, arba jos išlaikymą, manau, kad atitinkami dokumentai, teismo sprendimai turėtų būti gyvendydami konkrečia valstybė narė tik po to, kai teismas patikrino jų uh, autentiškumą. Ir atitinkamas nuostatas keisti uh, keisti atitinkamas nuostatas ar jas naikinti turėtų būti galimybė tik tai įsitikinus, kad tai yra būtina ar kad tai yra autentiškas dokumentas. Taip pat gali būti sunku surasti bendrą apibrėž, autentiški tie dokumentai prie, ir sprendimai gali, būti, gali prieštarauti ankstesniems nacionalinio teismo sprendimams ir turi būti galimybė e, kelti tų dokumentų autentiškumo klausimą, ginčyti jų autentiškumą tos e, valstybės teismuose. Dar vienas klausimas, į kurį norėčiau sutelkti dėmesį, yra arbitražas. E, įvyko išsami diskusija šiuo klausimu. Esu dėkingas visiems, kurie pasisakė, ypač ponui Has ir profesoriui Kaselijan. Nežiūrinti tai, norėčiau. Aš laikausi savo nuomonės. Aš pritariu komisijos siūlymui neįtraukti arbitražo į Bruselis vienas dokumentą, nes tai prieštarautų valstybių narių įstatymams pagal New Yorko konvenciją ir Ženevos konvenciją, nes jos reglamentuoja tarptautinį komercinį arbitražą. Jeigu e, kažkokios išimtinės aplinkybės būtų įvestos ES lygmenių, tai būtų sunku įsivaizduoti, apie kokias nuostatas kalbame. Manau, kad Lugano konvencija taip pat netraikoma arbitražui. Uh, Todėl reikia, kad komisija čia parengtų atskirą e, dokumentą, atskirai išnagrinėtų šį klausimą. Dar vienas dalykas - tai pramoninė nuosavybė. Atsižvelgiant į taryboje neseniai padarytą pažangą patentų teisės srityje ir e, ginčių nagrinėjimo teismuose klausimus reikėtų palūkėti. Mes galime pradėti kalbėti apie ehm, tai, ką galėtume nuveikti šioje srityje. Toliau. Dar, nuos, dar viena nuostatas - lispendens principas. Dabar šis principas aiškinamas štai, kaip galima apeiti teismo pasirink, veikimo nuostata imantis atitinkamų agresyvių veiksmų. Šiuo metu tai kelia tam tikrų problemų. Pateikiant netinkamus ieškinius. Ir tuomet E, tai yra būdas, kaip e, atleisti pagal teismo pasirinkimo susitarimą paskirtą teismą nuo pareigos nagrinėti bylą pagal taisyklę lispendens. Tai turėtų neprieštarauti nuostatai, kad, kad bylos nagrinėjimas teisme turi vykti sparčiai. Čia kalbame apie jurisdikcijos pasirinkimą. Kalbame taip pat iš esmės čia apie terminus ir aš pritariu Europos komisijai dėl to, kad daugelį problemų galima išspręsti geriau komunikuojant ir bendradarbiaujant. Tačiau nemanau, kad reglamente reikėtų aptarti šios klausimus. Geresnis teisėjų bendradarbiavimas tai yra svarbi, svarbus įrankis, tai yra Europos kultūros ir mūsų teismų kultūros dalis. Ir galime tai skatinti kitų priemonių pagalba, pavyzdžiui, Europos teismų bendradarbiavimo tinklo pagalba, teismų uh, pirmininkų bendradarbiavimo keliu, taip pat per teismų tarybas. Taigi dar lieka viena problema ir nežinau, kaip ją spręsti, tačiau ji yra gana esminė. Kalbu apie fizinių asmenų teisės šmeišto atveju. Ir čia kalbama, čia, čia turime kalbėti ne tik apie Bruselis vieną sutartį, bet apie, apie šmeištą. Ir kaip apibriežti kokiais teisiniais standartais remiantis reikėtų apibriežti prievolės, kurių neapima sutartis. E, komisija parengė pasiūlymą, Europos parlamentas pateikė kompromisą, tačiau klausimas išlieka neišspręstas. Sausio mėnesį vyko įdomus klausimas šią temą ir nežiūrinti tai, kad šmeižimo klausimas žalioje komisijos knygoje nebuvo aptartas, šmeišto klausimas palankiausio savo teismo ieškojimas, šio, šio klausimo svarstymas, kuomet asmenys bando e, išrinkti teismą, kuris jiems priteistų finansiškai palankiausią sprendimą šmeišto byloje. Tokia problema išlieka, aš su tuo sutinku. Ir iš esmės kalbame apie teismo pasirinkimą apie tai, kad tam tikri teismai e, mielai priima e, su šmeištu susijusias bylas, ypač Anglijos teismai, ir, ir, ir na, priteisiami priteisiama didelė žalos kompensacija šmeišto atveju. Tačiau reikia remtis Europos teisingumo teismo sprendimu atitinkamoje byloje, pagal kurį reikėtų, pavyzdžiui, pasiremti to, konkrečiu atveju, kur buvo nagrinėtas atvejs, kuomet kur buvo nuspręsta, kad reikia kreiptis į tą bylą, į, tą, į to šalies teismą, kurioje, pavyzdžiui, buvo pa, veikia leidinys, kurio redaktorius paskelbė tuos teiginius. Taip pat galbūt reikėtų kreiptis į tos valstybės teismą, kurioje žiniasklaida platino informaciją, kuri apšmeižė tą konkretų asmenį. Tačiau tokiais atvejais kompensacija turėtų atspindėti patirtos žalos dydį, tačiau toje konkre konkrečioje jurisdikcijoje. Praktiškai kalbant, internetas egzistuoja visur. Ir kaip įrodyti e, egzistuojantį ryšį tarp jurisdikcijos tarp šalies, kurios jurisdikcija pasirinkta ir, ir patirtos žalos. Čia jokių kliučių neiškyla. Ir net jeigu asmuo apšmeištas, asmuo turi galimybę e, laimėti bylą. Dažnai e, byla teismo net nepasiekia. Susitarėme, susitarėme dar iki bylos nagrinėjimo teisme dėl to, kad tai daug kainuoja pažiūrėjau, Anglijos teismuose. Aš esu 20 metų dirbęs žurnalistu ir aš ypač jautriai reaguoju į žiniasklaidos laisvės klausimus ir nematau jokių kliučių siekiuose šį principą įtvirtinti. Tačiau viskas, visur turi būti pusiausvyrą, neturime pamiršti asmens teisių, negali būti, kad mes tik tai stipriname vieną sistemos elementą ir dėl to kitas susilpnėja, nes kai esi apšmeižiamas arba kai pažeidžiamos mūsų teisės į privatumą, mes turime turėti galimybę apsiginti. Ir žiniasklaidos laisvės ir asmens teisių pusiausvėra turi būti išlaikyta. Ir tai laikau svarbiausių e, argumentu ir manau, kad reik, kad Bruselis vienas turėtų apimti šį klausimą. Aš svarščiau, ar iš tikrųjų Bruselis vienas yra tas dokumentas, kur, kuriame turėtų būti nagrinėjami tarptautinės privatinės teisės klausimai. Galbūt reiktų kito. Kito dokumento, kur būtų aptart, aptart, nepažeisti žiniasklaidos laisvės ir asmenų m, mm, teisės į privatumą santykiai. Turime nepamiršti ir, sprend, ir teismų primamų sprendimų kokybės klausimų. Pavyzdžiui, Europos Teisingumo teismas Lugano konvencijos atveju aiškiai konstatuoja, kad Bruselis vienas yra grindžiamas abipusių pasitikėjimų. galima šį klausimą interpretuoti plačiau. Egzistuoja e, dar vienas sprendimas dėl forum non-convenience. Šioje, remiantis šios bylos nagrinėjimu, galima spręsti ar, ar, ar, ar pavyzdžiui, remiamas rimtų pagrindų pasitelkiant proporcingumo išlaikymo principą. Nes remdamasis tam tikrais tam tikromis aplinkybėmis teismas gali nuspręsti, kad byla turi būti nagrinėjama tam, tam, toje valstybėje, kurioje, pavyzdžiui, buvo e, pasirodytas apšmeižiantis leidinys. Čia atsiranda erdvės manevrams. Tačiau vėlgi turime nepamiršti šitų tarptautinės privatinės teisės ir kodėl tas, na, ir kodėl tas dokumentas yra rengiamas. Tačiau žiniasklaida nuogastauja, kad e, tarsi bandoma riboti, reglamentuoti žiniasklaidos veiklą, todėl reikėtų apsvarstyti, ar forum non-convenience doktrina turėtų būti pasirink, mūsų pasirinkimu. Dar porą žodžių apie, apie laikinasias priemonės. Visų pirma, apsaugos priemonė. Tais atvejais, kuomet, kuomet atsakovui reikia pasirodyti teisme Reiktų paaiškinti ka, kai ką. Ekspartiai procedūras apima ši eksekvatūros procedūra. Pagal šį reglamentą tais atvejais, kai atsakovas turi galimybę apeliuoti, skustis dėl to apsaugos instrumento. Toliau nutartis dėl apsaugos, kuomet jų pagalba siekiama e, gauti informacijos. Čia tai ypač aktualu intelektinės nusavybės e, teisų apginimo atvejais, kuomet reikia išduoti o, orderius kratai, siekiant gauti reikalingą informaciją. Ir reikia aprašyti, ko, kas buvo, į ką buvo pasikėsinta, kas buvo pažeista. Taigi reikia, čia kalba, kalbu apie informacijos ir įrodinėjimo aspektus. Dėkuoju visiems, kurie jau prisidėjo uh, man rengiant šį Briuselio vienas, šią Briuselio vienas peržiūrą. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad pranešimo projektas bus pristatytas ir uh, aptartas kitame mūsų komiteto posėdyje balandžio 28-29 dienomis ir tikriausiai mes balsuosime birželio mėnesį. Tikiuosi, kad viskas vyks maždaug taip, nebent kas nors sutrukdytų. Dabar iš anksto noriu padėkoti visoms jūsų nuomonės ir norėčiau išklausyti komisijos nuomonės. Ačiū. Frau Kollegin Wallace, bitte. Ir dabar ponia Valis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pana Šviską labai už tokį detalų, kruošį parengtą dokumentą, kuris labai naudingas ir leidžiam pastumėti į priekį. Turiu keletą pastabų dėl vieno kito punkto. Man atrodo, aš jau sakiau, kada vyko diskusija šio klausimu, kad mane šiek tiek neramina jūsų, na, suprantamai e, konservatyvų požiūrį į eksekutūro procedūros sakymą. Aš šiek tiek pozityviau į tai žiūrėčiau. Politinė prasme. Kadangi tai yra šiaip jau peržiūros mechanizmo vienas kertinių akmenų. Uh, Ir iš tikrųjų būtent jisai e, įgalina e, valstybių teisingumo sistemas pas, pasitikėti viena kita. Ir jeigu mes šiandien pasieksime pažangos, tai man atrodo bus pasiūtas blogas politinis signalas, nors aš be abejo suprantu jūsų tam tikrus e, nuogastavimus ar dviejonės. Todėl aš norėčiau, kad būtų galima judėti prieki šiek tiek sparčiau, negu jūs siūlote. Komisija taip pat e, grindė savo pageidavimą paspartinti procesą pirmiausiai kaštais, piniginiais motyvais. Tačiau ne vien tik tai apie kaštus mes čia kalbame. Yra kitų svarbių politinių motyvų. Taip pat e, sutikčiau su jūsų nuogastavimais dėl vertimų ir e, autentiškumo sertifikatų išdavimo. Tačiau galbūt šios du klausimus būtų galima apibendrinti, ta prasme, kad autentiškumo sertifikatas galėtų būti verčiamas jau paskirties valstybėje. Ir tame autentiškumo sertifikate taip pat būtų pagrindiniai nuosprendžio teiginiai ir galbūt kažkokia standartinė forma, taigi galbūt būtų galima suderinti e, taupumo principą ir e, taip pat spartumo principą sudedančios dalykus į vieną. Tačiau aš norėčiau, kad tikrai judėtumėm prieki gana sparčiai. Uh, dar e, tas dviejų greičių Europos e, principas man nepatinka. Tai yra, nepatinka, kad kai kurios valstybės galėtų e, greičiau atsisakyti, kitos liktų konservatyvesnės. Jūs minėjote, kad kai kurios valstybės galėtų nors ir rytoj atsisakyti eksekvatūrą, tačiau mes kalbame apie tai, kad turi būti pasitikėjimas vienais kitų, vieni kitų sistemomis. Ir nemanau, kad kur nors valstybė turėtų šokti į priekį, užbėgti įvykiam už akių. Manau, kad mes visi turime judėti vienodu greičiu, nes tai turi būti aiškus politinis signalas, jog mes e, turime pasitikėjimą teisingumo srityje. Jeigu mes to negalėsime pasiekti, tai būčiau tikrai nusivylusi. Taigi galvokime, ar negalime į sistemą įtraukti kokių nors komponentų, kurie leistų mums nesustoti, judėti į priekį. Toliau Sutinku su jumis dėl autentiškų instrumentų ir jūsų nuogastavimai čia yra pagristi. Nesileisiu į arbitražo smulkmenas, nes jau daug buvo pasakyta. Galbūt jums bus įdomu iškirsti, kad profesorius Kasadžian e, šiandieną dalyvauja draugė su studentų grupe iš Paryžiaus. E, tačiau apie ką aš norėčiau iš tikrųjų pakalbėti, tai Jūsų nuorodos e, tose pastraipose, kur kalbame apie pramonę nusavybę, vėlgi čia kalbame apie pasitikėjimą e, vien kitų e, teismų sistemomis. Ir kalba sukasi apie pagerintą komunikaciją ir bendravimą tarp teisminių sistemų. Tačiau manau, kad viskas eina daug toliau. Mes turėtumėm atsispirti nuo to, ką jau anksčiau esame nuveikę, kai kalbėjome apie nacionalinių teisėjų e, vaidmenį Europinėje teismų sistemoje. Tačiau dabar turėtumėm kalbėti apie apskaitai teisinę Europos kultūrą. Ne tik tai apsiriboti teisėjais, bet ir plačiaja prasme. Uh, ir galbūt e, turime paliesti tokius klausimus kaip e, užsienio valstybės teisės taikymas kitoje valstybėje, e, kadangi netrukus persime prie Roma 2. Taigi klausimas yra, kaip jeigu mes pereisime prie kažkokios tai europinės teisinės kultūros, ne tik tai teisminių institucijų rėmuose kadangi, pavyzdžiui, man teko dalyvauti konferencijoje sutarčių teisės klausimais, tai yra kita tema, kur irgi viskas juda link tokios bendresnės sistemos. Na ir pabaigai norėčiau e, paliesti reformacijų klausimą. Man patiko jūsų iškeltos problemos, kaip ir jūs mane neramina a, tai, ar privati tarptautinė teisė iš tikrųjų būtų tinkamas instrumentas spręsti tas problemas, kurios kai kuriuose valstybėse narėse yra konstitucinio charakterio, konstitucinio pobūdžio ir tai gali būti labai rimta problema. Man kyla pagunda pasinaudoti galimybę ir e, įvesti ta nuostata e, dėl užsienio non-convenience netaikoma, tačiau galbūt e, tai reikėtų užsiminti labai atsargiai, tik tai preambulėje, o ne pačiuose straipsniuose, pačiam teisiniam tekste. Taigi galimybė tokia būtų numatyta, tačiau aš sakyčiau, kad e, šių problemų didžioji dalis, mano akimis, ir matyt svarstymai tą patvirtino, vis dėlto daugiausiai su Anglijos ir Velso teismais. Ir jie yra patrauklus būtent dėl to, kad yra didžiuliai ieškiniai, didžiulės kompensacijos. E, taigi šios klausimus pirmiausia reikėtų spręsti Jungtinėje karalystėje, jos teisinės temoje. Ir e, Aš manau, kad mums tikrai nereikėtų ekskavatoriaus, tarkim, riešutojų suskaldyti. Um, jeigu problema kelia tik tai viena valstybė narė, tai manau, kad e, galbūt e, Bruselis vienas ir būtų tinkama vieta, bet šiaip jau man atrodo, kad sprendimą galima būtų rasti tiesiog paprastesniu būdu, būtent kalbant apie form non-convenience, tai yra neprimtina teismo pasirinkimą. Ir e, tai galbūt būtų išeitis. Na ir pagaliau E, papildomų priemonių problema. Arba laikinų priemonių problema. E, čia jau e, turiu stikti su komisija. Negaliu suprasti, kaip byloje, kur, tarkim, kažkoks tai laikinas atleidimas suteiktas vienos valstybės narės teisme, E, kaip kitoje valstybėje teismas galėtų imti nagrinėti e, klausimą iš esmės. E, teismas turėtų turėti galimybę išsiaiškinti visas aplinkybės, kurios buvo svarstant dėl laikinųjų priemonių, kadangi jeigu paaiškės, kad preliminarių svarstymų metu nebuvo įvertintas aplinkybės ir dėl to buvo padaryta žala, tai teisėjas, kuris nagrinė klausimą iš esmės ir priema galutinį sprendimą, turėtų turėti galimybę um, uh, išnagrinėti visas aplinkybės. Ir turbūt komisija yra sveiki. Tai teisi sakydama, kad uh, teisėjas turėtų E, turėti teisę e, duoti nuorodą taip pat į ankstesnio teismo sprendimą. Bet kuriuo atveju turi būti koordinacija, turi būti e, bendraujama tarp teismų ir turi būti užtikrintas teismų pasitikėjimas vienu kitais. Bet bet kuriuo atveju dėkuoju Jums už išsamų darbą, už išsamę studiją. Kolega Bellinguer, prašau. Io prima di tutto vorrei ringraziare sinceramente il relatore. Noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjui. Ne tik už tą didžiulį atliktą darbą, bet ir už tai, kad jis veikia labai atsargiai, kalbėdamas apie tokią svarbę, sakyčiau, netgi radikalę priemonę. Kalbant apie egzekvatūrą konkrečiai, jos panaikinimą. imtis nagrinėti tokios juridinės temos ir tvarkos, kuri buvo nusistovėjusi per dešimtmečius ir šimtmečius, yra tikrai sudėtingas dalykas. Tai turi pačių įvairiausių pasiekmių e, ir dalį jų kolega išaiškino. Diana Wallis pasisakymas man taip pat yra labai artimas. Man taip pat susidaro tas pats įspūdis, kai anksčiau buvo teikiamas pranešimas ir kai jis ateikiamas dabar. Manau, kad šioje srityje turime elgtis ryštingai. Gal ne visų judinių priemonių srityje reikia taip daryti, bet šiuo atveju taip, turim būti ryštingi. Praktinė e, šio klausimo vertė yra didžiulė, simbolinė taip pat Manau, kad mūsų dokumentas dėl reglamento peržiūros, dėl tarybos reglamento peržiūros turi būti labai aiškus. Turime pasakyti, kad egzekvatūros reikia atsisakyti. Tiesiai šviesiai. Dėl viso ko kas yra numatyta Stoholmo programoje, dėl to, kurioje yra numatytas sukurti ES teisingumo erdvę, e, taikyti abipusio pripažinimo principus. Visa tai reiškia, kad valstybės narės rodo abipusį pasitikėjimą juridinėmis sistemomis viena kitos. Dėl to paaiškėja, kad ši funkcija E, galbūt bus viena iš tų, kuris sukels tam tikrų prieštaravimų. Teisminėse struktūros, teisminės struktūros labai skirtingos vis tik dar lieka valstybėse narėse, skirtingų stilium dirba advokatai, teismai ir panašiai. Mums Stoholmo e, programos įgyvendinti nepavyktų ir numatyti teisingumo erdvės kūrimo neįvyk, ne, nepavyktų gyvendinti remiantis vien tik atsargumu. Man labiau patinka, kai yra numatomos procedūros ex post, kurios gali padėti adaptuoti sistemą ir kurių dėka galima apsaugoti e, pažeistus interesus. Pereinamasis laikotarpis yra ypač svarbus etapas. Be abejo. Tačiau aš bandyčiau remdamasis ekspost priemonėmis kai kurias procedūras galbūt pakoreguoti ir atgaivinti. Daugelis kolegų kalbėjo apie sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. galima tokią priemonę skatinti, jeigu kas nors nori tai daryti, tačiau man tai netrodo primtinas priežiūris. Aš norėčiau, kad būtų primtas toks reglamentas, kuriam būtų aiškiai pasakyta, egzekvatūros nebėra, jos atsisakoma. Tai nereikšia, kad žengiama žingsnis atgal. Aš manyčiau, kad tai yra, ieškom, tai yra sprendimo ieškojimas. Ieškoma yra sprendimo. Airija ir Junktinė karalystė dėl paveldėjimo teisės priemė tokį sprendimą, jos priemė savo sprendimą, tačiau prieinamasis laikotarpis yra reikalingas. Tačiau jungtinė karalystė nei euro dar neturi. Manyčiau, kad daug kas keičiasi, situacija ES taip pat ir na, privalu kartais imtis adaptavimo priemonių. Manyčiau, kad reikia priimti ES reglamentą ir jeigu valstybei kyla sunkumų, tai tuomet valstybė gali prašyti pereinamojo laikotarpio. Man atrodo, toks požiūris būtų teisingiausias, kaip sakė Diana Wallis. Mes dažnai kalbame apie Stokholmo programą. Esminė problema yra ta, kad reikia apibriežti bendrą teismų kultūrą Europos Sąjungoje. Reikia taip pat suderinti ir advokatų skirtingus darbo metodus. Nes šiuo atveju kalbėti turime ne tik apie teismus. Turime kalbėti apie visą teismų sistemą, teisinę sistemą apskritai. Ta sistema yra reikalinga visiems ES piliečiams visose valstybėse. Svarbu, kad būtų teisėjai nacionaliniai parengiami taip, kur, kad jie galėtų skatinti tą juridinę integraciją ES. Mes Turėtume priimti visą eilę priemonių, kurios padėtų skatinti bendros juridinės kultūros atsiradimą ES. Turėtume nepraleisti šios progos. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Kolega Masi. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją, nes jis padėjo didžiulių pastangų rengdamas šį pranešimą. Mano kolegos ponas Berlinger ir ponia Uolis išsakė savo nuomonę, tačiau aš norėčiau pasakyti, jog pagaliau atėjęs yra laikas užbaigti šitą klausimą, nebekaišiant pagalių į ratus tų, kurie nori ją išspręsti. Komisija ir taryba tą jau darė, tuos pagalius kaišio į ratus uoliai. Maničiau, kad šį klausimą reikia kartą ir visiems laikams išspręsti. Nežinau jokios šalies, kuri nesugebėtų eksekvatūros atsisakyti. Jūs pats sakėte, kolega, esate buvęs žurnalistas. Daug buvo kalbėta apie šmeištą, apie galimybę laisvai reikšti mintis ir panašiai. Aš manau, kad mūsų yra daug manančių, kad gana tos egzekvatūros, kuri tęsiasi šitiek metų, nes tai yra absoliučiai pasenęs, morališkai pasenęs dalykas. Maničiau, kad reikėtų peržengti tuos sunkumus, komisija pirmiausia tai turėtų daryti ir pabandykime netrukdyti, net, net, netrukdyti, kad būtų priimtas tas puikus kolegos pranešimas, kad būtų galima paskatinti greitesnius mokėjimus. Juristai tikrai nestabdys to pažangaus proceso. Prancūzai švenčia 50-asis Albero kamių mirties metinės. Ir jo kūrinėje yra įminimas toks pavyzdys susijęs su akmens ridenimu. Kai ridenamas akmuo į viršų, jisai nukrenta ir jį teikia, reikia ridenti iš naujo į kalno viršūnę. Nustokim tai daryti, nustei, nustokim elgtis kaip kamių romanų herojai. Taigi, tie, kurie nepritarė, jie turi galimybę pareikšti savo nuomonę balsuodami. Dėkuoju. Ačiū už šį pasisakymą. Uh, e clar că există și părți pozitive și părți negative și pro și contra. Na, mes turime ir pasisakymų už, ir prieš pozityvių, ir negatyvių elementų, kalbant apie eksekvatūros panaikinimą. Norėčiau paminėti galimybę valstybėms narėms panaikinti egzekvatūrą individualiai. Šiuo noriu pasakyti, kad tokia procedūra galėtų sukurti privalumų piliečiams, valstybėse narėse ir kitose valstybėse narėse, ne tik tose, kur egzekvatūra panaikinama. De jūre e, tai būtų nauda. Valstybės narės pirmiausia, suprantama, turi e, pirmiausia galvoti apie savo piliečius. Aš asmeniškai nemanau, kad ši iniciatyva palikti galimybę valstybėms narėms atsisakyti individualiai ar ne egzekvatūros yra geras dalykas. Mes turime rasti bendrą, sver, bendrą sprendimą, reikim sus egzekvatūros ar ne. Kai dėl autentiškų instrumentų mes turime prisiminti porą dalykų. Mes turime formalius dokumentus, tokius kaip teismų sprendimai viena vertus ir kita vertus mes turėtume turėti e, nustatytą geresnį koordinavimą, apie ką yra kalbama kolegos Lechnerio pranešime. Kai dėl arbitražo, na tiesa, tie sprendimai nėra formalūs, jie tai nėra autentiški teisės aktai ir jiems neturėtų būti taikomas šis, šio pranešimo nuostatus. Sveikinu pranešėjais, atliko didžiulį darbą ir aš pagaliau manau, kad turėsime pranešimą, dėl kurio visi susitarsime. Kolega Lechner, prašau. Dankeschön. Dėkoju. Išklausėme puikų kolegos pasisakymą. Kolega Masi pasakė, kad reikia to atsisakyti. Tačiau než, nežinau, kaip tai padaryti, tačiau prisidėtų prie gerų padėkos žodžių ponų Zviefkai. Jūsų darbo metodas yra puikus, bent jau man jis iš tiesų puikiai tinka. Jūs žinote, kad diskusijose iškyla daug svarbių klausimų. Mm, Kai dėl egzekvatūros procedūros jūs iškėlėte nemažai siūlymų. Tačiau jūsų atsargus požiūris turi leisti valstybėms narėms imtis iniciatyvų. Aš negaliu tam pritarti, šitokiam siūlymui man aš nepritariu. Tai yra tas instrumentas, kuris turi padėti įtvirtinti pasitikėjimą. O jūsų tikslasgi dirbti atsargiai nebus tuomet pasiektas. Reikės, aišku, siūlyti egzekvatūros panaikinimą, suprantu jūsų teikiamus e, argumentus šiuo požiūriu. Tačiau, kaip ir jūs sakėte, turime likti atsargus. Svarbu, kad būtų pateikiamas visų teisinės procedūros elementų vertimas, dokumentų vertimas. Tai yra papildomas elementas. Jūs pareiškite ir tai, apie ką ir aš esu kalbėjusi ne kartą. Kalbėjome apie vartotojų teisės. Briuselio Briuselio vienas dokumento dėka mes norime išvengti, kad nebūtų uh, saugoma penelik daug asmenų, e, tačiau keliame tikslą apsaugoti labiausiai pažeidžiamus. Kai dėl kompetencijos turėtume aiškiau apibriežti jos rytis, turėtume išsiaiškinti, koka, kokie argumentai būtų už, kokie prieš, kalbant apie egzekvatūros panaikinimą. Turėtume apie tai dar diskutuoti. Ir dar Norėčiau pridurti, kad tebe lieka dar vienas svarbus man klausimas. Briuselis vienas iškelia daug prieštaravimų. Pavyzdžiui, dėl transporto sutarčių, kurios ne visada yra pagristos. Yra dar visai lei kitų problemų, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Reikia išsiaiškinti tiksliai, kokia yra ta Europos realybė. Daug e, darbo yra atliekama komandiruojant darbuotojus arba kitais būdais teikiant paslaugas. Tai turime apimti visus tuos atvejus, kai darbas yra atliekamas ne vienoje kažkokioje fiksuotoje vietoje, o kai dirbama yra skirtingose valstybėse narėse. Tai štai šį aspektą reikia vertinti ir įtraukti dokumentą. Tai štai, tokių aspektų pasikė daug pranešime, o už visą kitą dėkoju, nes darbo įdėjote daug, sveikinu už puikų pranešimą. Ačiū, ponė Tain, paskui komisijos atstovai ir paskui pranešėjai žodis vėl. Um, um, Ačiū. Suprantu ponos Vivkos mintis ir jos siūlymus atsargiai vertinti min, pasiūlymą atsisakyti eksekvatūros Man atrodo, kad pasitikėjimas teisinėmis sistemomis yra labai svarbu, tačiau kai kuriais atvejais galime susidurti su nemaloniais surprizais. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Vokietijos teismas paskelbė sprendimą, pagal kurį e, E, ir ten ginčijosi, bilinijosi vokietis tėvas ir e, mama iš pietų Europos valstybės dėl globos ir tik tai išklausius liudininkus, liudininkų parodymus, tėvas sutiko, kad, kad na, jam būtų priskirta tėvystė. Tačiau jeigu pereisime prie ekspost procedūros, negalime užtikrinti, kad e, paraleliai būtų užtikrinamas įgyvendinimas. Rots pane Makarti parengė pranešimą dėl, e, dėl klausimų pasienio regionuose šiais atvejais nenoriu, ne, nekalbu apie tos atvejus, kai kažkaip tai suklastota sąskaita ar kaip, kaip kažkas paima e, pinigus iš banko sąskaitos, tačiau užtrunka metų metus, kol nusprendžiama, kas turi nagrinėti tą bylą. Taip, taigi, jeigu kalbame apie ekspos procedūrą, reikia nepamiršti ir įgyvendinimo, užtikrinimo. Reikia užtikrinti, kad na, skolininkai uh, galėtų turėti tam tikrą teisinį iškumą. Man atrodo, jūs kalbate apie specifinius sistemos aspektus. Prašau komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Ir noriu pasakyti, kad visada malonu, kuomet parlamentas taip kruopšiai ruošia pranešimus, taip ir yra šiuo atveju. Mes turėjome galimybę pakomentuoti pirmąją dokumentą, dabar dėl antrojo dokumento, dėl eksekvatūros panaikinimo. Jau buvo pasakyta, kad tai yra svarbiausias politinis tikslas, kurio siekiama pradėjus peržiūrą šių dokumentų ir to prašė taryba. Tai buvo dar 2000, 2004, 2009 Tamperės, Hagos, Stoholmo, Stoholmo programuose visur šis tikslas yra išdėstytas ir tikrai reikia imtis šio klausimo šį kartą. Mes suprantame, kokie būkštavimai išsakyti ir kodėl dvėjojama, nes tai yra ilgą laiką Europoje gyvuojanti tradicija, ji gyvavo prieš Europos integraciją, prieš vidaus rinkos atsiradimą. Tačiau manome, kad atėjo laikas žengti koja kojon su laiku. Egzekvatūra yra brangi procedūra, tai, tai kainuoja, tai ir pareikalauja daug pastangų, Dėl kaštų noriu prane, informuoti parlamentą, kad yra, praneš, kad yra studija dėl egzekvatūros procedūros kaštų. Taip pat mes dabar užsakėme, esame poveikio vertinimo studiją, tie dokumentai bus parengti. Dėl, pavyzdžiui, Prancūzijos teismo priimto sprendimo įgyvendinimo, pavyzdžiui, Belgijoje. Tai buvo nesudėtingas atvejis, buvo parengtas sprendimo vertimas ir aš pasidomėjau, kiek tai kainuotų. Vidutiniškai tai man kainuotų 2000 eurų, kad man aktualus teismo sprendimas priimtas Prancūzijoje būtų įgyvendintas Belgijoje. Čia nekalbant apie kaštus, pavyzdžiui, mm, mano advokato kelionės į kitą valstybę, kaštus ir kitus aspektus ir laikas, per kurį tas sprendimas įsigaliotų, yra nuo vieno iki keturių mėnesių. Taigi tai labai konkretus pavyzdys ir mes bandome surinkti daugiau tokių pavyzdžių, rengdami poveikio vertinimo studiją. Kaip, kokiu keliu reiktų eiti priekin šiuo atveju? Komisija mano, kad reikia labai aiškiai skirti keletą dalykų ir turime labai kruopšiai atidžiai išnagrinėti, ką pagrindinis teismas gali kontroliuoti, kad, kad antrasis, antrinis teismas, užtikrinantis įgyvendinimą, ne, netikrintų dar kartą tų pačių dalykų. Tačiau jeigu kažkurių aspektų tas pirminis e, sprendimą priemęs teismas negali kontroliuoti, tai galbūt E, tą papildomą kontrolę reiktų suteikti ir antriniam teismui. Dar to neišsiaiškinome. Tačiau net jeigu numatysime tokią galimybę, egzekvatūros procedūra bus reikalinga. Tačiau valstybės gali gyventi be egzekvatūros, jos jau ir gyvena. Kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo tokios procedūros prieš, prisijungiant prie ES. Taigi yra įmanoma gyventi be egzekvatūros procedūros. Tačiau manome, kad reikia įtraukti būtinas apsauginės nuostatas. Ir jeigu bus žengtas žingsnis, visi žengsime šį žingsnį. Tai taip pat aišku, arba visi, arba nei vienas. Šioje srityje reikalingas pagilintas bendradarbiavimas ir, ir neaišku, na, kaip būtų, jeigu tik tai kai kurios valstybės žengtų šį žingsnį. Taip pat noriu pasakyti, kad egzekvatūros atsisakyta autentiškų dokumentų atveju, kalbu apie 805-2004 reglamentą. Ir ten jau aptarti kai kurie susiję klausimai ir to reikėtų nepamiršti. Aš neaptarsiu visų pranešime nagrinėjimų klausimų, nebijoju, kad turėsime galimybę tai padaryti vėliau dėl arbitražo. Mes manome, kad West Tankas byloje priimtas e, teisingumo teismo sprendimas dėl reglamento ir arbitražo sąveikos. Tik tai po truputį įsitvirtina precedentų teisėje. Taigi, jeigu teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl arbitražo keliu priimto sprendimo, kad tas sprendimas priimtina patenka į šio dokumento taikymo aprepti. O praėjusiu metu gruodžio mėnesį Junktinės karalystės teismas priėmė sprendimą ir Ispanijos teismas priėmė sprendimą prie išvados, kad ar, arbitražo keliu priimtas sprendimas nebuvo įtrauktas ir tą turėjo pripažinti Junktinė karalystė, tai buvo svarbus esminis žingsnis, nes arbitražas e, kertasi su egzekvatūra ir to negal, ne, neišvengsime. Ir kaip praėjusią savaitę, kaip kai kas žinote, Ispanijoje buvo surinktas, e, surinkta konferencija, kur buvo kalbama apie Bruselis vieną reglamentą, ten buvo komisijos atstovai bei teisininkai ir jie teigia, kad arbitražo procedūra tampa bilinėtis mėgstančių asmenų na, rojumi. Tai yra sudėtingas klausimas, naujas klausimas, turime būti labai atsargus, tačiau manome, kad bendradarbiaudami glaužiai, bendradarbiaudami su ekspertais, sugebėsime šį klausimą išspręsti dėl šmeišto bylų Ši, apie, š, apie tai komisija nekalba nei savo pranešime, nei žaliojoje knygoje. Mes domėjomės e, jurisprudenciją ši, šiuose bylose pagal Bruselis 1 tačiau mes to klausimo nenagrinėjome dėl to, kad na, mūsų surinkta informacija atskleidė, kad atitinkamos nuostatos gana gerai praktiškai taikomos. Kai kurie iš jūsų minėjo, kad reikia labai aiškiai skir skirti kai kuriuos dalykus. Jurisdikcija vienas dalykas taikytinas įstatymas kitas, o procedūros kaštai, bilinėjimosi kaštai yra dar vienas dalykas Ir šmeišto bylose svarbiausias dalykas yra procedūrų kaina, proceso kaina ir taikytinas įstatymas. Ir reikėtų čia ne, į, į tuos atvejus neįmaišyti tų aspektų, kurie yra nesusiję. Jurisdikcija yra kitas dalykas. Bruselis, Bruselio vienas. E, Dokumente yra pasiūlyta nebloga pusiausvyra šmeišto bylose. Jeigu iškyla interpretavimo problemų, galima kreiptis į teisingumo teismą. Ir kaip žinote, dabar teisme tokia byla ir laukia nagrinėjimo. Jeigu iškyla problemų dėl įstatymų taikymo vienoje konkrečioje jurisdikcijoje, žinome, kaip tas problemas spręsti. Mes palaikymą ryšius su karal... Junktinės karalystės vyriausybė, domėmės, kaip, pavyzdžiui, konkrečiu atveju tai sprendžiama. Tačiau kalbant apie Bruselis vienas reglamentą, opus klausimas yra štai koks. Vienos jurisdikcijos klausimas Europos Sąjungoje. E, reikia visų pirma išspręsti taikytinos teisės e, klausimą ir kiek tai kainuotų. Daugelis iš jūsų apie tai kalbėjote ir aš pritariu nemaž, ne, nemažam kiekiui pasisakymų. Dėl visų kitų dalykų mes palaikysime e, ryšius su, par, su pranešimo autoriumi, bet nebejoju, kad jūs turite tolesnių pastebėjimų šiuo klausimu. Ačiū. Labai ačiū, taigi žodis vėl pranešėjai. Labai ačiū pirmininkė. Trumpai Kadangi jau šiai temai skiriame daug laiko ir aš tiesą sakant visiems labai dėkingas, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Taigi, labai malonu darbuotis prie dokumento, kai yra tokių aiškių nuorodų patarimų iš jūsų pusės, kadangi tai labai padeda renkti galutinę versiją. Noriu poniai Volas e, arba ponui Velinger pasakyti, kad e, aš tikrai nesu konservatyvus, aš gana liberaliai žiūriu šį klausimą. Ir jeigu aš kai kurios dalykus vertinu atsargiai, tai todėl, kad aš suprantu, kad e, kai kurios valstybės narės pagėdauja tokio atsargos požiūrio. Tačiau šios nors diskusijos parodo, akivaizdžiai parodo, galima sakyti, vienbalsiai beveik parodo, kad jūs laikotės nuomonės, jog egzekvatūro procedūra turėtų būti panaikinta. Taigi, Dėkuoju pono Belingu ir už pasiūlymą. Kai jisai pakomentavo, kad turėtumėm e, neleisti tiems, kas nori tai padaryti, bet turėtumėm sudaryti sąlygas visiems kartu pereiti prie e, naujų procedūrų, galbūt numatant tam tikrą pernamą laikotarpį. Taip pat dėkoju Europos komisijai už pastabas ir už iki šiol vykusių bendradarbiavimą, tai iš tikrųjų bus puikus pagrindas rengiant pranešimą projektą. Ir tikiuosi, kad atmosfera ir ateityje svarstančių dokumentą bus tokia pat pozityvi kaip dabar. Dėkoju. Dėkui Jum. Na dabar, man atrodo, turim perėti prie kito darbo tokias punkto. Kita vertus, laike mes jau labai atsiliekam ir gali tekti pakoreguoti darbo tvarkę. Mes dar turime ponas Gelas, ponas Nibler. Pranešimus taip pat turime svarbių komisijos svečių. Ponas Jangen taip pat atsidūrė panašioje padėtyje. Taigi, pirmiausiai, ponios Nybės pranešimas. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Mes turime svečią iš tikrųjų, todėl nesigilinsiu į smulkmenas. Mes jau kalbėjome apie nepriklausomą poveikį vertinimo užtikrinimą prieš keletą savaičių, taigi vargu dabar verta gilintis į detalės ir laukti ilgų komentarų. E, Mariana Klin yra Europos komisijos e, e, vertinimo tarybos vadovė. Ir jeigu mes čia galėtum kalbėti apie kažkokį tai veiksmingesnį poveikio vertinimą, tai pirmiausia turėtumėm įsigilinti, kaip komisijoje veikia visas šitas mechanizmas. Taigi man malonu, kad ponė Klingbal e, šiandien su mumis. Prieš keletą savaičių, kai analizavome mano savo iniciatyvą pateiktą ataskaitą, jinai arba po to jinai pasiūlė ne vieną pakeitimą. Na ir mes pasiekėme savočko tarp institucinio sutarimo, kur buvo nutarta arba sutarta, kad naujajame sutarime turėtų būti nuostatos ir dėl poveikio vertinimo e, ir kad tai turėtų daryti komisija užtikrindama skaidrės procedūras ir pasitelkdama taip pat nepriklausomą vertinimą. Na, tiesą sakant, tai beveik citata to, ką mes ketiname įterpti tekstą, ką jūs pamatysite vėliau mano pranešime teikiam savo iniciatyvą. Ir toliau reikės pagalvoti, kaip praktikoje pritaikyti šios principus. Man būtų be abejo labai įdomu išgirsti kolegų nuomonę, tačiau leiskite dar tarti keletą žodžių dėl procedūrų po pasikeitimo nuomonėmis šiandieną. Per 3-4 savaitės aš pateiksiu naują darbinę dokumento versiją, kur pamėginsiu atspindėti tos dalykus, kuriuos aptarsime šiandien. Ir aš siekčiau, kad šis darbo dokumentas paminėtų taip pat e, valstybės narės, kur jau yra poveikia vertinimo mechanizmai ir kad būtų galima apžvelgti geriausią patirtį. Uh, kuri galbūt būtų pritaikoma ir europiniu mastu. Taip pat norėčiau, e, kad būtų tęsiamas pasikeitimas nuomonėmis dėl mano ataskaitos tekstų. Ar mes e, kalbėsime apie tarp institucinę sąveiką, ar taip pat norėtumėm galvoti ir kokie vertinimo kriterijai turėtų būti naudojami vertinant poveikį, e, kadangi iš kolegų esu girdėjęs įvairių komentarų, pavyzdžiui, aplinkosauginis aspektas, kuris turėtų atspindėti poveikį vertinime ar kai kurie kiti dalykai. Iš tikrųjų yra nemažai aplinkybių, nemažai klausimų, kurias mes galėtumėm papildomai svarstyti. Tad mano pasiūlymas būtų po to, kai bus pateiktas darbinis dokumentas, šiame komitete vėlgi surenkti diskusijas ir galbūt pasitelkti ekspertus iš tų valstybių, kur jau e, toks poveikio vertinimas yra pilnai instituciškai įteisintas ir iki metų pabaigos E, arba veikiau sakyčiau iki vasaros atostogų projektas, pranešimo projektas galbūt nebus pateiktas. Taigi tiek norėjau pasakyti, dabar laukiu e, mūsų viešnios komentarų ir taip pat e, narių komentarų. Ačiū, ponė Rapka. Taip, aš turiu klausimą. Adresuota kolegijai ponybė, arba taip pat norėčiau adresuoti jį ir pirmininkiai. Pirmininkui, e, jūs esate pirmininkas grupės, kuri atsakinga buvo už e, tarp institucinės sustarimo parengimą. Ir poveikio vertinimo klausimas jau buvo keliamas, taigi aš norėčiau paklausti, kaip tai E, e, siejasi su numatytų darbų grafiku. Aš suprantu, kad e, šitas pranešimas savo iniciatyva bus rengiamas dar kurį laiką, taip pat reikės nukeliauti kai kurias valstybės narės. Ir normalu, kad ponė Nibler galės savo ataskaitą parengti tik tai gerokai vėliau, tačiau tada dėl ko mes dėrėsimės rengdami sutarimo pagrindų sutarimą. Uh, Kaip visi šie elementai dėlėtų tarpusavė? Na tiesą sakant, jeigu leisit patikslinti, viskas labai paprasta. Sustarimas su komisija kol kas yra tik tai rezoliucijos pavydalo. Mums dabar reikia parengti išsamų tekstą. Taigi mes darėmės ponį Šeškevič. Ir, tiesą sakant, komisija ir parlamentas yra įpareigoti atlikti poveikio vertinimą. Parlamentas per pasarus dešimt metų patvirtino kokį tuziną sprendimų, e, kuriuose buvo konstatuojama, kad e, komisijos poveikio vertinimas nėra visiškai objektivus, nes jis netliekamas nepriklausomai. E, ir mintis buvo ta, kad poveikio vertinimas turėtų būti atskirtas nuo E, paties poveikio vertinimo, e, įvertinimo mes komisijai šitą mintį siūlėme ne kartą, tačiau komisija atmesdavo tos siūlymus dėl motivuodama instituciniais sumetimais, e, sakydama, kad jie kaip ir neturi pateisinti e, savo primtų sprendimų. Taigi, pirmininkas Baroso yra sakęs, kad komisija šiuo atveju vargu ar e, bent per, per milimetrą pajudės link parlamento pozicijos. Taigi mes turime dabar galvoti, kaip toliau galime e, spręsti situaciją. Mes manome, kad komisijos vertinimas e, yra nepakankamas arba nedekvatus ir mes turime ieškoti kažkokių tai parlamentinių kompensacinių priemonių. Nesakau, kad e, mes turime ganus prieš poveikį vertinimą, tačiau yra administravimo pusė, yra vykdomoji pusė ir mes turime pagalvoti. Uh, kaip būtų galima e, šitą visą mechanizmą patobulinti, turime matyti išsamų paveikslą, bendrą paveikslą, neatskirus jo komponentus. Taigi mes turime aiškiai išdėsti, ko tikimės, ko norime iš komisijos ir kita vertus taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip parlamentas gali kompensuoti tos trūkumus, kuris mes išvelgiame esamą sistemą. Dabar suteiksiu žodį poniai Klingborn ir e, suteiksiu galimybę papasakoti, kas vyksta komisija. Kągi labai ačiū už galimybę paaiškinti apibendrintai mūsų poveikio vertinimo sistemą ir poveikio vertinimo tarybą. Poveikio vertinimas susijęs su sprendimais, kurie pagristi įrodymais. Čia mes kalbame apie tai, kaip rasti reikiamą politiką, reikiamus atsakymus iškylančiam problemom ir kaip išanalizuoti įvairias alternatyvas alternatyvius būdus išspręsti problemą arba pasiekti tikslą. Taigi mes čia nekalbame apie kažkokį tai vieną būdą spręsti problemą. Mes kalbame apie alternatyvas, kadangi kiekvienam iš būdų gali būti tam tikrų e, trūkumų, tam tikrų kaštų, tam tikro pašalinio poveikio. Ir be abejo mes kalbame ir apie tam tikrus kaštus ir apie kompromisus poveikio vertinimo mechanizmas turėtų leisti daryti kompromisus, nes ne visada galima suderinti kelis skirtingus tikslus. Ne visada įmanoma rasti patį tokį grakščiausią, elegantiškiausią sprendimą. Tačiau ką tikrai galima padaryti, tai bent jau kalbėti aiškiai apie galimą poveikį vienu ar kitu atveju ir taip pat apie galimus kompromisus tam, kad teisėkuros atstovai galėtų priimti pamatuotą sprendimą. Uh, Čia mes be abejo neturime pamiršti subsidiarumo ir proporcingumo principų ir komisija jau labai ankstyvame etape, kada mes rengėme tam tikras gairias, kas yra iš principo pirmas žingsnis vertinant poveikį. Mes mėginame įvertinti, ar problemą tikrai reikia spręsti europinėme ligmenyje, nes ne viską turi spręsti Briuselis, kai kurios dalykus galima patikėti nacionaliniam vyriausybėm ar kartais netgi savivaldybėm. Uh, Ir jeigu geriau problemą spręsti europinėme lygmenį, ar tikrai būtina apskritai šią problemą spręsti, O kalbant apie proporcingumą, be abejo, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp siekiamo tikslo ir naštos, kuri teks e, vienam ar kitom interesų grupėm. E, poveikio vertinimas taip pat susijęs nuo pat pradžių su tuo, kaip mes siekiame vėliau stebėti ir įvertinti rezultatus jau po proceso. Tai yra, jeigu mes norime galų galę pasakyti, kad taip, tikslas pasiektas e, ir gauta tokia tokia nauda, bet buvo taip pat tokia tokia problema arba, arba kainavo tai tiek ir tiek. Taigi, keldami šį klausimą, be abejo, mes kartais e, galime panalizuoti, ar nebuvo kitų būdų pasiekti tikslo ir jeigu buvo kokių nors galimybių, tai kitą kartą galim pasirinkti kitą kelią. Taigi poveikio vertinimas visais atvejais e, bando pasverti visus už ir prieš, visas, e, visus kaštus ir visą gaunamą naudą. Įvertinant ir aplinkosaugą, ir ekonomiką, ir daugelį kitų dalykų. Mes nekalbam apie vieną kategoriją, mes turime integruotą požiūrį. Be abejo, visą tai tampa sudėtingiau, kada bandome įvertinti kaštus ir galima naudą ir kai kalbame apie tiek įvairias rytis kaip e, aplinkosauga, kaip e, socialiniai klausimai, kaip ekonomika. Bet, bet kuriuo atveju turime labai aiškiai kalbėti apie kiekvieno pasiūlymo pliusus ir minusus. Negalima selektyviai pasirinkti iš anksto kažkokių tai variantų. Mes to įstikinę. Kągi mes dar darome? Mes taip pat stengiamės e, vertinti labai plačiai. Poveikia vertinimas susijęs su visais galimais pasiūlymais, kurie yra komisijos darbo programoje, kurie yra tiek teisėkūrinio pobūdžio, tiek neteisėkūrinio pobūdžio. Ir e, kalbam apie visus galimas pasiūlymus, kurie turi na, ženklų poveikį. Ženklus poveikis tai šiuo atveju e, yra susijęs su gairėmis, su paslaugų, diskusijomis dėl paslaugų. Uh, Mes taip pat e, stengiamės vertinti techninius aspektus ir tada mėginame parengti gairias, kurių vertinami variantai, alternatyvos, paliečiamos interesų grupės ir panašiai. Ir visą tai vertinus, tai pasvėrus, tada jau e, atliekamas pats poveikio vertinimas. Mes taip pat atliekame poveikio vertinimą ir komitologijos procedūrose, komitologinėse sprendimuose. Aš noriu tai pabrėžti, kadangi JAV, pavyzdžiui, nėra poveikio vertinimo teisėkoros pasiūlymams arba iniciatyvams. Kongrese Vašingtone, kada jie priema teisės aktus, tai daroma neįvertinus poveikio ir jau po to agentūrų pasirinktos vykdymo priemonės yra vertinamas pagal galimą poveikį. Tai yra skirtumas tarp teisėkuros proceso ir komitologijos. Pavyzdžiui, JAF agentūros galima prilygyti komitologijos procesui. Mes Europoje tuo tarpu atliekame ir teisėkuros poveikio vertinimą. Tai yra, sakykime, lyginant su JAF, e, jau įstatymo projektas prieš patekdamas į kongresą būtų įvertintas. Dar kitas aspektas yra skaidrumas. Vadinamosios gairės arba žemėlapiai, veiksmų planai paprastai yra įtraukiami į komisijos darbo programą ir juose iš karto yra pažymėta, ar bus vykdomas poveikio vertinimas ir tada suinteresuotos grupės jau gali pasirenkti net prieš iš tikrųjų mums kreipiantis į juos jau poveikio vertinimo procese. Mes raginame kolegas taip pat neapsiriboti aštuoniom savaitėm, bet čia jau klausimas yra sunkus, techniškai daug reikalaujantis pasiūlymas arba iniciatyva. Dar viena stiprioji pusė būtų mūsų valdyba. Aš norėjau pradžio sakyti, kad mes turime penkis išminčius, tačiau dabar turime keturis išminčius ir mane, kurie susirenkame, kurie esame paskirti komisijos pirmininko. Uh, ir mes neatsiskaitome niekam kitam, tik tai komisijos pirmininkui. Tarnybos veikia savo, tarnybos parengia savo poveikio vertinimo dokumentus ir jie kreipiasi į mus, į vertinimo tarybą prieš uh, e, iš tikrųjų tęsdami konsultaciją savo tarnybose. Kitaip sakant, prieš tą pasiūlymą judant toliau, jie turi su mumis susiekti, mes gauname jų tekstą, mes jį analizuojame, mes be abejo turime pagalbinių darbuotojų, mes keliame klausimus ir toliau vyksta susitikimas su tarnybo atstovais. Vėlgi poveikio vertinimas susijęs su klausimais ir atsakymais ir e, poveikio vertinimas. Mes būtent kalbam apie tai, kad užduodami klausimai, gaunami atsakymai ir stengiamasi, kad visi kolegos suprastų, jei mes išvelgiame trūkumų. Ir jeigu mes manome, kad kažkas yra neišku, kažko tai trūksta, tai matyt, kad ir kitiems taip atrodys ir kiti išvelgsiam problemų. Aš tai vėlgi noriu pabrėžti, kadangi aš esu įstikinusi, e, jog šitos pakivertinimo e, tarybos e, stiprioji pusė yra tai, kad tai yra visiškai nepriklausomas organas. Kita vertus, jis yra pasirengęs padėti. Tai nėra kažkoks tai išornis organas, kuris tiesiog iš viršaus kritikuoja iniciatyvas mes sutinkame būtent su e, tarnybomis, E, mūsų organas sudarytas iš tarybos e, atstovų, tai yra, yra vidinis organas, kita vertus mes e, esame visiškai nepriklausomi ir tiesiog siekiame, kad būtų patobulinti pasiūlymai. Be to mūsų nuomonės yra viešai skelbiamas, e, jos padalpintos tinklalapyje. Turiu pripažinti, kad rasti galbūt nėra taip lengva, ten tenka paspraksėti pelę šiek tiek, tačiau vis tiek visi šie dokumentai yra viešai prieinami. Taigi, jeigu ką domina, jūs galite susirasti, įskaitykite į tekstus. Tai yra vis tik tai kritiška pozicija, vertinant komisijos poveikį vertinimą. Ir, pažiūrėjau, pernai mes gražinome apie 30 procentų visų poveikį vertinimo dokumentų, sakydami, kad jie yra nepakankami. Tačiau kitiems mes pritarėme apie pusė su poveikiu vertinimu, tai būtų mano grubus vertinimas. Rekomendacijos buvo tokios, kad e, reikėtų konsultuotis tarp tarnybų ir atlikti tam tikrą papildomą darbą tam, kad pasiūlymas e, galėtų keliauti toliau. Taigi, kaip sakiau, 30 e, procentų poveikio vertinimo dokumentų, kurie apskritai mūsų akimis buvo nelabai vykę, mes tiesiog gražinome, kiti buvo tobulinami. E, na ir kalbant apie nuomonės, vėlgi jūs ten e, pamatytumėte, kad kai kurie elementai, tokie kaip, aišku, sudėdirumo principas arba administracinės naštos klausimas, reguliariai iškyla. Ir poveikio vertinimo taryba, pažiūrėjau, jau prieš tris metus. Uh reikalavo paskelbti. Ir tai buvo dokumentas, kuris skelbė ne komisija, bet būtent pati ta poveikio vertinimo taryba. E, publikuodavo savo išvadas, savo ataskaitą kartą per metus. Ir ten buvo pateikiami komentarai, kur išvelgiami trūkumai ir panašiai. Taigi, paskutinė ataskaita yra sausio mėnesio pabaigos 2010 metų apie poveikį vertinimus, kurie buvo atlikti 2009 metais. Tai dokumentas maždaug iš 20 lapų ir gale padarytos apibendrinimas, e, pateiktos išvados ir siūlymai dėl tolesnių žingsnių. Ir mes pateikėme rekomendacijas dėl tolesnio komisijos poveikio vertinimo mechanizmo tobulinimo. Aš neskaitysiu jų čia dabar, nes esu tikra, kad jūs pats galite paskaityti. Tačiau vienas aspektas, kurį mes pabrėžėme, kuris reguliai kartojasi, tai yra geresnis planavimas. Uh, Tai reiškia, kad jeigu turite pasiūlymą ir pradedate per lietai visą procesą, per vėlai kreipiatės, mėginate skubos tvarką prastumčių dokumentą, tai kyla problema. Taip pat e, ranginama daugiau įvertinti socialinį poveikį. Tai beje pabrėžė ir mūsų komisijos pirmininkas savo politinėse gairėse. E, Administracinės naštos įvertinimas. Mes dabar sukūrėme pagalbos tarnybą, kuri akcentuoja būtent šį aspektą ir stengiasi pagelbėti. Taip pat e, stebėsena ir ekspost vertinimas. Na ir jums leidus dabar jau baigsiu pasakoti apie vertinimo tarybą ir e, poveikio vertinimą ir pakalbėsiu apie geresnio reglamentavimo darbo tvarkę, kadangi iš tikrųjų šitos tarybos egzistavimas pakeitė mūsų darbo kultūrą. Uh, Tai, kad e, įvairiausios alternatyvos, įvairiausi pasiūlymai yra vertinami, e, kalbam apie tai, kaip būtų galima vienai par kitai formuoti politiką, kuri leisų pasiekti tikslų. Ir tai tapo neatsiejamo tarnybų darbo elementų. Be kita ko, mes taip pat atliekame ir ekspos vertinimą. O tai reiškia, kad politika, kurią įgyvendina mūsų institucija, yra apžvelgiama ir keliami klausimai, ar pasiekti tikslai ar tikslai buvo pasiekti kaip įmanoma veiksmingiau, kaip įmanoma efektyviau. Ir e, be abejo, pokyčiai susijęs su, po, su poveikio vertinimu nevyksta per naktį, bet mes amstikinė, kad bendradarbiaudami su savo tarnybomis mes uh, galime atlikti ir šitą ekspos vertinimą. Pradėjom tą procesą praeitais metais ir dabar labai greitai tas procesas jau įsibėgėjo ir dabar faktiškai mes ciklą uždarėme. Tai yra, jūs analizuojate situaciją, identifikuojate problemas, atliekate poveikį vertinimą, taikote tam tikrą politiką, pasitikrinate, kas pasiteisino, kas ne, tai vadinamas ekspost vertinimas ir šio pagrindu toliau galite peržiūrėti arba tobulinti savo politiką. Na, tai mūsų akiamis ir uždaro tą visą ratą, uždaro ciklą ir tai turėtų pagerinti mūsų teikiamas įsiekuros iniciatyvas. Ačiū würde ich jetzt sagen, wir können das jetzt nicht intensiv diskutieren. Na, žvelgdamas į laikrodį, galiu pasakyti jau dabar, kad ilgoms diskusijoms laiko nebėra. Žinau, kad ponia Nibler pateiks mums darbinį dokumentą. Norėčiau paklausti, ar yra konkrečių labai klausimų komisijos atstoviai. Regis, ne. Tad man belieka jai padėkoti. Manau, kad turėsime darbo dokumentą. Kai būsim susipažinę su pranešimu, tai tuomet numatysime daugiau laiko apsikeitimui nuomonėmis tikrai turiu atsiprašyti, kad laiko turime tiek mažai, bet šį rytą mes nagrinėjame labai sudėtingą parlamentinio imuniteto procedūrą, dėl to labai suvėlavome. Liko dar daug skubių klausimų. Geringer pranešimas ir galiu pranešimas. Dėl Geringer pranešimo regis nereikės ilgų diskusijų. Penktas darbo turkis klausimas. Kom, dėkuoju komisijai už pateiktus paaiškinimus. Mano pranešimas yra tiesiogiai susijęs su kolegės Nibler pranešimu dėl poveikio vertinimu ir ponios Lichtenberger pranešimu dėl ES teisės aktų gyvendinimo stebėsenos. Geresni teisės aktai, geresnė teisėkura yra mano pranešimo objektas ir tai yra susiję su minėtomis temomis. Laiko nedaug, tad norėčiau trumpai pristatyti pranešimą. Tikiuosi, kad diskusijos galės įvykti tada, kai būsite pasirengę teikti pakeitimus. Vienas iš svarbiausių dalykų yra Lisabonos sutarties įsigaliojimas ir su tuo susiję pasikeitimai, kalbant apie teisėkūros procesą ir ES teisės aktų gyveninimą ES. Subsidiarumo principas yra labai svarbus dalykas. Viena vertus nacionaliniai parlamentai yra įtraukti į šio principo taikymo stebėseną. Kita vertus mes turime nustatytas tam tikras laiko ribas - aštuonias savaitės, per kurias nacionaliniai parlamentai gali reaguoti į ES teisės aktus. Patirtis rodo, kad tas keitimasis informacija buvo tikrai labai retas. Dauguma e, nacionalinių parlamentų paprastai nereiškia jokių nuomonių apie teisė kūros procesą ir apie teisės aklus, kuriuos mes pateikėm. Tačiau Lisabono sutartis sudaro tokias galimybės konsultuotis. Ta procedūra dar nėra pakankamai naudojama. Kalbant apie ekspostį vertinimą ir poveikio vertinimą apskritai, galėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi, kad jūs paminėjote ekspost įvertinimus, kadangi kol kas nebuvo tai daroma sistemiškai. Tai gali būti interpretuojama komisijos naudai jeigu jūs siekiate nepriklausomo vertinimo, jeigu poveikis yra vertinamas tikrai nepriklausomai, viskas svarkoja. Tačiau jeigu po dalinio vieno ar kito teisės akto įgyvendinimo atliekamas ekspost įvertinimas, mes galime pamatyti, kiek komisijos lūkesčiai pasiteisino, kiek ne. Toks vertinimas ekspos leidžia atlikti tokį vertinimą ir galima išsiaiškinti, ar tas vertinimas buvo tikrai nepriklausomas ar ne. Ekspertai formuluoja vienus ar kitus klausimus ir atlikdami ekspostų įvertimą mes galime sužinoti, kodėl jie vienus ar kitus klausimus kelia, o kodėl kitų, pažiūrėjau, nekelia. Džiaugiuosi matydama, kad ekspost vertinimas vyks sistemiškai, kad komisija numato tokį dalyką. Norėčiau taip pat pasakyti, kad kai vertinamas poveikis, remiamas į skirtingais kriterijais, jie yra išdėstyti sąraše, čia aš darau nuorodą į ponios Nibler pranešimą. Tarptų visų vertinimų norėčiau matyti taip pat ir socialinio poveikio įvertinimą. Ne tik teisinį poveikį, ekonominį poveikį, bet taip pat ir norėčiau matyti, kokias socialinės pasiekmes turės vienas ar kitas priimtas teisės aktas. Kokį poveikį turės, pavyzdžiui, nauji teisės aktai užimtumui ES darbo rinkai, kokį poveikį tai turės atskiroms amžiaus grupėms ar profesijoms. Visą tai būtų svarbu įtraukti į poveikio vertinimą. Dar vienas komentaras Dėl, ponos, dėl pono Štoibė e, grupės. Jis dalyvavo posėdėje. Yra siūloma supaprasinti administracinės procedūras, mažinti administracinę naštą. Na, apskritai, mintis yra graži, man jį patinka, tačiau norėčiau paminėti vieną išlygą. Daug klausimų buvo iškelta turint omenyje tą administracijos apsivalymą. Dėl to gali suprastėti saugumo darbe standartai. Žinoma, supaprastinimas yra gal ir neblogas dalykas, tačiau kita vertus turime užtikrinti, kad tai nevyksta e, dabar, dabar egzistuojančių standartų sąskaita, nes darbo saugumas, saugumas darbėms buvo vienas iš svarbiausių dalykų, svarbu, kad jis nesuprastėtų. Ir galiausiai kalbant apie komiteto kodifikavimo klausimą. E, su šio klausimo sprendimu vėluojame. Iš pradžių 2008-aisiais buvo imta šį dalyką įgyvendinti, gyvendimas tebi vyksta ir dabar. Norėčiau paklausti komisijos, ar intensyvėja darbas šiuo klausimu ar ne. Ir užbaigdama norėčiau pasakyti, kad mes patys, kad ir kaip būtų gaila, prisidedame prie to, kad tie pasikeitimai, kodifikavimas ar tas kodeksas neįsigaliuoja taip greitai, kaip norėtume. Sausio mėnesį šiemet mes balsavome dėl tam tikrų pakeitimų. Aš pati prie tų pakeitimų dirbau. Paskui į Libę komitetą klausimas buvo gražintas ir Paskui sužinojome, kad tik rugsėjo mėnesį vyks diskusijos plenarinėme posėdėje dėl to. Nuo sausio iki rugsėjo yra blokuojamas tam tikras darbas, kuris galėtų būti nuveiktas parlamente per tą laiką. Manau, kad turime pasižiūrėti patys į save, kaip sėkmingai dirbame, kad galėtume ateityje dirbti sklandžiau. Noriu padėkoti sekretoriatui už pagalbą rengiančią pranešimą. Ačiū kolegoms už pastabas ir daugiau Tuo tarpu nebesiblėsiu, nes mums reikia pasiekti laiko diskusijoms. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponė Geringer. Pone Lichtenberger norėtų komentuoti. Taip, trumpai. Nes mes kalbame apie tą patį klausimą. Aš irgi rengiu pranešimą dėl bendrijos teisės įgyvendinimo stebėsenos. Aš savo pranešimą pristatysiu balandžio pabaigoje, bet norėčiau kreiptis į visus komiteto narius ir atkreipti jūsų dėmesį į mūsų suplanuotą klausimą, kuris tikrai yra svarbus. Yra patiktas naujas komisijos pasiūlymas. kuris naud, kuriame naudojantis eksperimentiniu projektu, siūloma atsisakyti kai kurių procedūrų, tik palikti valstybėms narėms e, galimybę pareikšti nuomonę. Kalbu apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą. Tačiau kokiais kriterijais remiantis tai bus padaryta, jie dar nepateikti svarstymui. Taigi tik noriu akcentuoti, kad mums reikia rimto pagrindo sprendimų prieimimui. Ne tik eksperimentinio projekto, mums reikia daug rimtesnio pagrindimo. Ir skubėti čia negalima. Taigi, turėkite omeny, kad toks pranešimas pasirodys. Čia svarbiausia, ar mes turėsime galimybę už, priiminėti tinkamus Europos teisės aktus ir kas bus, jeigu jie nebus įgyvendinami, jeigu jie nebus perkelti nacionalinę teisę, kaip bus su, su tokių pažeidimų nagrinėjimu valstybės kurios perkels tos teisės aktus bus tarsi na, savotiškos pirmūnės, o ne klaužados tolės gal, galės toliau nieko nedaryti, nekreipdamos dėmesio į galimas pasiekmes. Taigi, galvokime, ką reikėtų padaryti, nes tai tikrai susijęs su visų mūsų darbu ateityje. Pone Svifka, labai trumpai. E, trumpai, pirmininkė. Aš rengiu nuomonę konstitucinių reikalų komitete. Ji bus pristatyta vėliau ir noriu pasakyti vieną dalyką. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad pateikė tokį išsamų dokumentą. Pranešime turime aiškiai pasakyti, kad komisija privalo parengti teisinį pagrindą ir priemonės, kad remdamisi juo piliečiai galėtų teikti pilietinės Europos iniciatyvas. Ir mūsų EPP frakcija, kaip įprasta, palaiko nepriklausomą poveikio vertinimą, bet tai yra atskira tema. Aš džiaugiuosi komisijos planais mažinti administracinę naštą. Jei prisiminsime, kiek jau nuveikta, tai iki 2020-ųjų mums galbūt pavyks pasiekti daugiau nei tikėtasi, net 30 procentų ir tai yra tikrai geras dalykas. Pirmininkas, ačiū. 2010 lapkričio 30 yra pakeitimų teikimo diena. E, vertėjai pabus, dar padirbs iki be 21, taigi turime galimybę dar pasvarstyti kai ką. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, mano pranešimas, institucijos pranešimas laukia 122 pakeitimų. Ir norėčiau jūs iš karto nuraminti. Nenagrinėsiu jų po vieną dabar. Aš juos sugrupavau į tris kategorijas. Pirmoji kategorija yra tie, dėl kurių sunkumų nekyla. Antroji kategorija tie, kur aš manau, kad kompromisų ieškoti galima ir įmanoma. Ir tie pakeitimai, kurie man pasirodė nepagristi, ar yra to pobūdžio, kurie, e, sakyčiau, neigia mano pranešimo esmę, man pasirodė neprimtini ir tai yra trečioji kategorija. Prieš pereidama prie tų trijų serijų aptarimo, noriu pasakyti štai ką. Visus kviečiu laikytis atsargumo šią temą. E, aš pastebėjau, kad ta tema kelia daug aistrų ir Mums reikia tikrai laikytis labai protingo požiūrio. Pradėsiu nuo tų pakeitimų, dėl kurių man kyla esminių sunkumų. Pirmiausia, tai yra tie pakeitimai, kurių tikslas yra visiškai uždrausti nuorodą į piratavimą internete. Aš manau, kad tai yra tikrai labai sunkiai priimtinas dalykas, nes aš manau, kad parlamentas atrodytų nepatikimas, jeigu šios temos nepaliestume. Negalime nuneikti piratavimo reiškinio, tiesiog e, negalime sakyti, kad tokio reiškinio nėra, dėl to, kad nėra jokių teisės aktų su tuo susijusių. Juk internete egzistuoja ir pedofiliniai visokių puslapiai, taip pat ir pornografiniai. Jeigu nebuvo priimta teisinių sprendimų dėl to, tai nereiškia, kad tas reiškinys neegzistuoja. E, neturime apsimesti, kad nieko nevyksta, tiesiog norėčiau pasakyti, kad kalbėdam apie antrą pakeitimų grupę, kur galima ieškoti kompromisų, sugrįšiu prie to klausimo. Pavyzdžiui, aš manyčiau, kad reikia patikslinti apibrėžimą, kas yra piratavimas internete. Su komisija bendradarbiaujant reikia tai padaryti, o galbūt galima būtų surasti kokį nors kitą terminą, tinkamesnį. Bet visa tai yra sustarimo reikalas. Ir man atrodo, susitarimo rasti čia yra įmanoma. Kad dėl socialinių pasiekmių piratavimo internete Komisaras Mišelis Barnie kalbėjo vakar šiuo klausimu. Norėčiau šiandien patikslinti šį beitą, nes vakar galimybės neturėjau to padaryti, bet labai trumpai. E, buvo pasakyta, kad buvo prarasta labai daug darbo vietų. Studija buvo atlikta ir 186 tūkstančiai 2008 darbo vietų buvo prarasta, 1,2 milijono darbo vietų bus prarasta 2015, jeigu nieko nedarysime ir tai yra susiję ne tik su muzikos sektoriumi. Tai nėra technologijų, technologijų pažangos liūdna pasiekmė. E, čia nėra ta pati problema, kad išsivyščius e, kompaktiniams diskams išnyko vinilinės plokštelės. Ne. Tiesiog mes kalbame apie skirtingą problematiką. Kiek aš žinau, piratavimas internete darbo vietų nekuria jokiais būdais. Vienas sektorius kito šiuo atveju nekompensuoja. Ir norėčiau pasakyti, kad filmų sektoriuje, e, programinės įrangos srityje ir pranašiai yra prarandamos darbo vietos. Tiek jų, kiek aš paminėjau. Dėl to aš tikrai negalėsiu primti jokių nuolaidų. Kai dėl skirtumo tarp prekių padirbinėjimo ir piratavimo. Norėčiau pritarti Mišelio Barnier pozicijai, nes komisaras savo poziciją vakar čia pareiškė. O būtent visos tarptautinės sutartys pabrėžia tą patį aspektą. Jokių būdų e, nereikia taikyti identiškų sprendimų visie, kiekvienam atvejui. Aš daugiau nenorėčiau šito aspekto komentuoti kai dėl stebėsenos centro ar observatorijos egzistavimo. Kai aš pateikiu skaičius, kuriuos randu studijuose atliktose privačiai ar kitur, man sako, tie skaičiai nepatikimi ir į juos nekreipiama dėmesio. Jeigu aš pasiūlau, kad būtų remiamasi tais skaičiais, kuriuos pateiktų e, ta struktūra, kuri, primenu, jau egzistuoja, aš pritariu, kad ta struktūra turi gauti e, labai konkrečias užduotis, misijas. Aš pritariu, kad tokia struktūra turi teikti metinės ataskaitas ir nesuprantu, kodėl turėtų to nebūti. Trečias dalykas - dėl informavimo kampanijų. Mums vėlgi sakoma e, kai kuriuose pakeitimuose, kad štai sprendimų prieimėjai, politikai nesutarė ir tą temą komunikuoti neišeina. Norėčiau pasakyti, kad yra daug temų, kuriomis visi komunikuoja ir keičiasi informacija, nes tai yra susijęs su karščiausiomis aktualijomis. Nes pritariama e, padirbtų vaistų egzistavimu, bet šis klausimas juk tarpusavį mūsų nagrinėjamas. Tai štai, tokia būtų pirmoji pakeitimo kategorija, dėl kurių aš negaliu daryti nuolaidų reikėtų pridurti, kad tie, kas atsisako dialogo tarp visų suinteresuotų to dialogo pusių, baiminasi, kad gali atsitikti taip, kad atsiras įstatymas, kurį visiems teks perkelti nacionalinę teisę. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tai nereiškia, kad jeigu aš esu prancūzė, tai išsikėliau tikslą uh, adopi įstatymą priversiu pritaikyti visoje Europos Sąjungoje. Ne, aš tokio tikslo neturiu. Aš suprantu, kad neišeis visur taip padaryti. Dabar iš karto pereinu prie pakeitimų, dėl kurių, aš manau, galima ieškoti kompromiso, jį rasti. Ir aš turėčiau čia žengti pirmą žingsnį, kad paskui galėtume dirbti ir naudingai bendradarbiauti. Noriu patikinti, e, regis, užtikinamą akivaizdų dalyką pagrindinių teisių gyvendinimas, privataus gyvenimo apsauga internete yra esminiai klausimai. Yra akivaizdu, kad aš tikrai neketinu kaip nors tų principų pažeisti. Tačiau noriu priminti, kad autor, pagarba autoriaus teisėms taip pat yra viena iš pagrindinių teisių. Ir nežinau, Kodėl intelektinių požiūrių tos teisės turi būti laikomos nesuderinamomis? Aš manau, kad reikia ieškoti pusiausviros, manau, kad tai nėra sunku. Kodėl? Todėl, kad visos tos pagrindinės teisės, įskaitant ir autorių teisės, gali sėkmingai egzistuoti kartu ir būti saugomos. Kai dėl pakeitimų dėl kurių aš sakiau, kad yra įmanoma ieškoti kompromisu. Norėčiau priminti, kad neketinu e, teikti prancūziško problemų sprendimo varianto europiniams klausimams. E, noriu pasakyti kolegoms, kurie norės diskutuoti, kad mane domina teisėkuros iniciatyvos Ispanijoje. Man teko garbė ir privilegija su ponu teisingumo ministru, Ispanijos teisingumo ministru diskutuoti. Norėčiau priminti, kad ten vadovauja socialistai ir kad jokių barjerų neturi būti dialogui, bendram dialogui. Man įdomus yra Ispanijos variantas ir norėčiau pasakyti, kad tenykštė teisėkuros iniciatyva yra mano supratimu gera. Svarbu ieškoti kompromisų, svarbu ieškoti sprendimų, tuo tikslu aš ketinu e, diskutuoti, kad būtų daugiau legalios pasiūlos, e, Taip pat esu pasiruošusi diskutuoti ir daugia šalių licenzijų e, įvedimo klausimų. Aš ketinu taip pat e, pasakyti, kad pakeitimai ponios Makarti, ponio Tuan Manders ir ponio Janės Bernojevo man nekelia jokių problemų galėčiau komentuoti dar ilgai, tačiau laiko tam nebėra, kaip žinia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Beveik nebeturime laiko, sako pirmininkas. Ir temos, kurių neaptarsime šiandien, automatiškai perkeliamos į kitą mūsų posėdį. E, mm, dėl temų, kuriamis mes turime, kurias turime nedelsiant aptarti. E, sekretariatas parengs e, dokumentus ir mes kalbėsime, turėsime galimybę kalbėti, kol vertėjai dirbs, o visą kitą perkelsime kitam, kito posėdžio darbo atvarkę. Ir tuomet tęsime. Ponas Berlinger. Nella giornata di oggi noi abbiamo approvato alcune relazioni quasi alla... Šiandieną mes patvirtinome beveik vienbalsiai dalį pranešimų. Mes matome, kad iš tikrųjų e, atspindė iškus siekis dirbti kartu. Aš manau, kad tą patį bus galima pasakyti ir apie ponios galo e, pranešimą. Arba ataskaitą aš ją tikrai pasitikiu ir atrodo, jinai yra atvira pasiūlymams, todėl savo frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad tai be abejo yra labai svarbu. Aš manau, kad iš tikrųjų būtų tikra nesėkmė, jeigu už šios ataskaitos e, būtų tik tai balsų dauguma. Be abejo, mes žinome, kaip pasiskirstys ta balsų dauguma. Tačiau mes turime čia pasistengti suderinti skirtingas pozicijas. Tai kritiškai svarbi ir kartu savočkai graži tema, kadangi jinai aktuali rydienai ir mes turime be abejo žvelgti į ateitį, orientuotis į ateitį. Internetas iš tikrųjų apvertė pasaulį. Ir dabar e, šioje srityje taip pat reikia maksimalios apsaugos. Taigi šimtas du pakeitimai, suskirsti į tris grupės, kaip jūs pati pasakėte. Mes diskutuojame dabar neteisėkuros mechanizmo rėmose, todėl tai yra gerai, nes turime daugiau lankstumo, mes esame atviri e, ir tai yra labai svarbu. E, komisaras Barnie šią savaitę taip pat nekartą tai pabrėžė, skaitant ir vakaryštį pasisakymą e, mūsų komitete. Turime rasti pusiausvyrą tarp dviejų gėrių, kurie yra mums svarbus. Viena vertus yra intelektinė nusavybė, Na ir iš tikrųjų tai yra šventas reikalas, na galbūt skamba šiek tiek egzaltuotai, tačiau e, intelektinėje srityje dirbančių darbuotojų mintis, jiems priklausanti nusavybė yra iš tikrųjų šventas dalykas. Kita vertus, mes turime užtikrinti teisiškai neapsunkinta prieiga prie šių turtų. Ir be abejo, aš suprantu, kad rasti kompromisą, rasti pusiausvyrą gali būti labai sunku, tačiau mes turime iš tikrųjų pasakyti ne pažeidimams, kita vertus pasakyti taip interneto tolesniai raidai. E, JAV, tiesąkant, jau nuėjo toliau negu mes. Mes atsiliekame, kadangi mes šiek tiek, na, drovus, e, kai, kai, kai, kai reikalas sukasi apie interneto panaudojimą. Kita vertus, e, mūsų teisinė vaizduotė apima ne tik tai baudžiamosios teisės sritį, ne tik tai tikrus nusikaltimus, Ir mes norime uh, apsaugoti intelektinę nusavybę, tačiau nedaryti tai vien tik tai represiniais metodais. Iš tikrųjų, priemonės, kuriomis baudžiami tiesioginiai vagys, yra net savaime suprantama. Kita vertus, uh, e, prisimties režimų internete vykstantis e, nusikaltimai, nusižengimai, tam tikra nusibės vagystė yra sunkiai apibrėžiama ir baudos Tai taip pat nėra tos pačios bausmės, kurios taikomas, pavyzdžiui, žudikams ar, ar plėšikams. Jeigu mums nepavyks rasti tinkamą sprendimą, tai rezultatų ir nebus. Ir aš manau, kad tiem, kas norėtų toliau prisidėti prie šio darbo, tai ponia galo pakankamai atvira ir tai iš tikrųjų teikia daug. Lab, Labadiena visiems. Problemas labai sudėtinga. Laiko maža. Norėčiau dar kartą patvirtinti, kad visų tikslas siekiamas yra tas pats. Norime apginti geriau, kuo, kuo geriau intelektinę nuosavybę, ją apsaugoti, norime apginti kultūros pramonę,